Tagesordnung ist zu sagen. Dėl darbotvarkės pasakysiu, kad šiandieną dėl Rodberint ir Peter Lyze pranešimų nebalsuosime. Nuo e, rugsėjo 25 dieną 15 val. balsuosime dėl šių pranešimų. Taigi mes e, nukeliame šį balsavimą savaitę ir po jos tikrai balsuosime. Trečiasis darbo tvarkės punktas, jeigu nieks neprieštaraujate, patvirtiname tokią darbo tvarkę. Turime visas kalbas, kuriomis galime klausytis ir e, kalbėti išskyrusias tų ir maltų. Rugsėjo 26 dieną įvyks bendras posėdis draugė su kolegomis iš pramonės komiteto. Mm, dėl klimato ir energetikos politikos 2030 metų visi, tai yra visi abiejų komitetų atstovai dalyvaus bendrame posėdėje ir mes parengsime bendrą pranešimą. Taigi tai įvyks 26 rugsėjo. Šiame mūsų komitete keičiasi šiek tiek e, mūsų kolegų sąstatas. Kolega e, Dėlys taps pilna verčių nariu. Jis e, pakeis pona Arsenisa, kuris bus pakaitinis narys. Taip pat turime lankytojų grupę, kurią pakvietė kolegė Vils. Ji turėtų čia atvykti netrukus, kol kas jų nematau, bet turbūt jie tuoj čia susirinks. Taip pat noriu pranešti, kad e, rugsėjo 24 dieną nu, iš ryto įvyks e, seminaras apie e sveikatą. Jis įvyks e, PHS7C 5.0 ir taip pat 26 e, e, spalio 14 dieną įvyks viešas e, klausimas. Taigi matote, jog mes turėsime du viešus renginius, kuriuose galėsite dalyvauti ir taip pat dar norėčiau pranešti informaciją apie trilogus, kuriems ruošiasi ir padeda ruoštis panegardinį. Ir e, šis, šis pasirengimas jau e, buvo pradėtas ir būtent jam vadovauja ponia Gardinį ir aš ją su to sveikinu. Taigi visi kolegos susirinko, Dabar balsuojame dėl USKI pranešimo arba e, būtent įgaliojimų šiam pranešimui renkti ir visi turite balsavimo korteles. Mums reikia 36 balsų, kad būtų suteikti tie įgaliojimai. Jeigu jų bus mažiau, tuomet e, nesuteiksime mandato šį pranešimui renkti, taigi pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, 7 prieš, 2 susilaikė, taigi suteikėme balsatą, mandatą. Dabar suteikiu žodį ponė Jūski. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už suteiktą man mandatą įgaliojimus pradėti dėrybas. Ir aš tikiuosi, kad rezultatas dalyvaujant šešėliniams pranešėjams bus geras ir naudingas Europos piliečiams. Ačiū. Ačiū ponui Uski. Balsuosime dėl e, rezultato, jeigu, kuomet tie rezultatai bus. Taigi, E, tuomet tą, tą padarysime čia komitete, kai ateis tam laikas. Ir dabar kitas balsavimas, tai yra penktasis darbo tvarkės punktas dėl CO2 rinkos Europos Sąjungoje 2012 metais. Ir bendra pranešė yra, yra ponas Florence Jorgensen, Vils Kalanan, Eiko Davis. Mes turime vieną. E, E, turime balsuoti dėl keleto pakeitimų, dėl aštuntojo pakeitimo pradėkime balsuoti ir dėl devintojo, kurie yra identiški. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Aštuntasis ir devintasis pakeitimai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už? prieš, susilaiko priimta. 13 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 12 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 11. Na gerai, pasitikrinkime dėl 12. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pastikrinkime taip pat elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti aiškiai atmesta. 14. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 15 ir 16 yra identiški. Pradėkime balsuoti, kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ar tikrai? Klausė pirmininkas. Pasitikrinkime dėl 15 ir 16, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 19 kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Dvidešimtas kas už. Prieš. Susilaiko. Balsuoja kol kas tik tai viena kolegė iš liberalų frakcijos. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 17 ir 18 yra identiški. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pasitikrinkime dėl 17 ir 18 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Nepriimta, atmesta. 21. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Taip pat balsuokime elektroniniu būdu dėl 21. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 24. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 30. Kas už? Atsiprašau. Turim balsuoti dėl 24. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 30. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 30. Dėl jo pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 26. Atkrenta. 26. Vis dėlto balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 25. Kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 25. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 28. Kas už? Prašau įjungti mikrofoną. Jau per vėlų, Marijo, sako pirmininkas. Please. Prašau kalbėti. Balsuojant neveikia mano aparatūra šiaip yra nesažiningas, rezultatas yra neteisingas. Pirmininkas, gerai, mes pas jūs turime nusiųsti technikus, kad patikrintų aparatūrą, arba jūs pakeiskite vietą, persiskite į kitą vietą, kolega. Kolega Perelo, pakeiskite vietą, jeigu jūsų aparatas neveikia. Mums Reikia priskaičiuoti ir jo lainin balsą, nes jis neturi balsavimo kortelės. Ko gero, jį jau keliauja čia. Gerai. 28. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 29. Pakeitimas. Pirma dalis, dvi dalys iš viso. Dėl 28 dar norit pastikrinti, taip ir padarykime, balsuokime dėl 28. -ojo. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Patvirtinta. Kolegos, prašau dalyvauti balsavime ir aiškiai rodyti, kaip balsuojate. Priešingų atveju man yra labai sunku ir sunkiai galiu orientuotis balsavimo sąraše. 29 pakeitimas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau 27 pakeitimas, kas už. Prieš, susilaiko, priimta. 31 kas už. Prieš, susilaiko, atmesta. 32 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 303 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 305 kas už, prieš, susilaiko neaišku, balsuokime elektroniniu būdu. 35 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 307 kas už. Prieš. Susilaiko atmestas. 39 kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 309 buvo atmestas. Ta pati dauguma. 306. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 308. Kas už, prieš, susilaiko priimtas. 41 kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 41. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 40. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 43. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 42. Kas už? Prieš susilaiko neaišku. Elektroninis balsavimas, 42 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aiškia, balsų dauguma atmesta. 47. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 49. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 48. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 46. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 45, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 44 už, prieš, susilaiko, atmestas. 50 už, prieš, susilaiko, neaišku. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 51 kas už. Prieš susilaiko priimtas. 52 kas už. Pastikrinkime dėl 51, taip pageidaujant, taigi pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 52. Gyrėko pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 54. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 53. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 55. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 56. Už. Prieš. Susilaiko. Atprimtas. 57 už, prieš, susilaiko, atmestas. 58 už, prieš, susilaiko, atmestas. 59 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 60 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 61 kas už, prieš, prieš, susilaiko atmestas. 62 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 63 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 64 už, prieš, susilaiko atmestas. 65 už, prieš, susilaiko atmestas. 68 už. Dėl 65 prašoma pasitikrinti. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Nedidelė balsų perstvara patvirtintas. 68 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 66. Kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Balsuokime dėl 66 elektroninių būdų. Ar balsavote? Baigime balsuoti. Atmestas. 67. Kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 67. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Atmestas. 69 ir 70 yra identiški. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 69 ir 70. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Septyniasdešimt pirmas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Septyniasdešimt ketvirtas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dėl 74. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 63. Kas už? Atsiprašau, 73, sako pirmininkas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 72. Kas už? Prieš? Susilaiko? Reikia pasitikrinti, nes įdomus rezultatas gavosi. Taigi balsuokime elektroniniu būdu dėl 72. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aiškiai priimta. 75. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. 76. Kas už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuokime elektroniniu būdu dėl 76. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Aiškiai, aiškia persvara priimta. 77 už, prieš, susilaiko, priimtas. 9 94. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 78. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 79. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. 81. Atkrenta. 80. Taip pat. 82 taip pat ir 83. Pereikime prie 86. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 95. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. 95 pakeitimas, pirmoji dalis. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. 95 pakeitime. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 85. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Pasitikrinkime dėl 85. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aiškiai, aiškės persvara patvirtinta. Reikia aiškiai nurodyti ranką. 84 atkrenta. Balsuojame dėl 88. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 88 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 87. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 90 kas už, prieš susilaiko priimtas. 89 atkrenta. 112 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Neaišku, pastikrinkime dėl 112. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 91. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Ne. Pirmoji dalis atkrenta, kadangi 112 mes patvirtinome. Taigi balsuojame dėl 91 antros dalies. 91 pakeitimas, antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 92 atkrenta, taigi 93 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 96 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 97 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 98 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 99 kas už, prieš, susilaiko atmestas. Šimtasis kas už, prieš, susilaiko atmestas. Šimtas. Šimtas, pirm, šimtas antrasis pakeitimas kas už, prieš, Susilaiko neaišku, balsuokime dėl 102 pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas. 103 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Balsuokime dėl 103. turėtų būti patvirtintas didžiąją balsų daugumą. Baigiame balsuoti. Tikrai patvirtinta dauguma balsų. 104. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 105. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Atmestas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, taip pat atmestas. 107. Kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Balsuokime dėl 107 pakeitimo. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmestas. 106 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Taip pat atmestas tą pačią balsų daugumą. 113 kas už, prieš, neaišku. 113 pakeitimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. 109. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 108. Kas už? Prieš. Susilaiko. Elektroninis balsavimas. Pradėkime balsuoti dėl 108. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Šimtas dešimtasis kas už. Prieš. Susilaiko atmestas. Šimtas vienuoliktas kas už. Prieš. Susilaiko. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu, nes negalėjau aiškiai matyti rezultato. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 114 buvo atsimtas, 115 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 116 kas už, prieš, susilaiko neaišku, balsuokime elektroniniu būdu 116 pakeitimas. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmestas. 117. Kas už? Prieš. Susilaiko. Taip pat balsuokime e, elektroniniu būdu. 117 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Priimtas. 118 kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Dabar konstatuojamosios dalys. Pirmoji kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Antroji už prieš, susilaiko priimta. Ketvirtoji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečioji, kas už, prieš, susilaiko neaišku. Balsuokime dėl trečios konstatuojamos dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta penkta. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Šeštas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Septintas. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko taip pat priimta. Dabar balsuosime dėl galu, viso dokumento Tai yra dar vienas balsavimas, nieko, nieko susijusios su mandato suteikimu. Tai yra galutinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pranešimas buvo atmestas. Koordinatoriai gali pasitarti dėl tolesnių veiksmų, nes visas darbas nuėjo veltui. So, wo wir beim Thema sind, wir werden gleich den polnischen. Netrukus sutiksime e, aplinkos saugos ministrą iš Lenkijos, tačiau jisai čia atvyks ne kaip ministras, o kaip kop pirmininkas. Ir sustikimas su juo prasidės 11 val. 30 minučių, taigi pusę 12 visi vėl čia pasimatysime. Laiku prašyčiau susirinkti.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

So, colleagues, please take your seats. Kolegos, prašyčiau susėsti į vietas. Ich möchte dann die Sitzung wieder auf. Norėčiau tęsti pokal... po, posėdį. Norėčiau pasveikinti ponios Vilts lankytojų grupę, kuri jau susirinko, tai yra žmonės iš Acheno nuoširdžiai sveikinu susirinkus šiame Europos parlamente ir norėčiau pasveikinti iš nacionalinės asamblėjos kolegę, ponę Banšė, kurią pakvietė ponė Zofija Okony. Jie taip pat, jie taip pat labai svarbus tvarumo klausimas nacionalinėje asamblėje, taigi sveikiname jūs čia atvykus. Dabar Pereikime prie mūsų ypatingojo svečio, tai yra pono ministro ir COP19 konferencijos pirmininko pono e, Marcin Korolekč. Norėtume diskutuoti apie tai, kiek pasistumėję yra pasirinkimo COP19 konferencijai darbai. Tai yra labai svarbi konferencija, žingsnis e, tarptautinio susitarimo link Jis, ši konferencija įvyks Europoje, dėl to e, ypatingai nusipelno mūsų dėmesio. Jūs be abejo įsivaizduojate, kad mes darysime viską, stengdamėsi jums padėti, kad ši konferencija būtų sėkminga ir kad mes gerai galėtume pristatyti pasauliniai bendruomeniai ir sėkmingai pasirenkti šiam renginiui. Nenoriu daugiau kalbėti. E, toliau elgsimės taip. Pirmiausia, kalbės ponas ministras, po to suteiksiu žodį koordinatoriams ir tada ponas ministras turės galimybę atsakyti ir tada pradėsime kitą pokalbio raundą. Taigi, nuoširdžiai sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą. Prašau. Panie Przewodniczący, Szanowne Panie. Šan... Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Labai džiaugiuosi kad galiu čia Envi komitete e, pristatyti pažangą e, rengiantis COP19 konferencijai Varšuvoje. Tai yra antroji konferencija per pastarosius penkerius metus, e, kuri vyks Lenkijoje, vėlgi Lenkijoje. Noriu pabrėžti, kad šis svarbus įvykis, kuris įvyks antrą kartą Lenkijoje, nėra atsitiktinis. Tai yra įrodymas jog Lenkija nori, nori siekia svarstyti klimato kaitos problematiką lygmenių, kuriuo įmanoma išspręsti šias problemas, tai yra globalių lygmenių. Tai yra įrodymas ir to, jog Europa nori vaidinti svarbu vaidmenį šioje politikoje, kadangi mes žinome, kaip galime mažinti CO2 emisijas, tvariai mažinti emisijas ir e, ne, nedaryti žalos ekonominiam augimui. 2011 m. lapkričio mėnesį, būdamas ministras, kai tik buvau paskirsta šiai funkcijai, e, iš karto iš ministrų kabineto važiavau į e, oro uostą, kad išskriščiau Durbaną. Ir turiu pripažinti, kad per šešerius metus, kai buvau priekybos ministras, neteko dalyvauti tokiame dėrybų maratone, koks vyko e, Pietų Afrikoje. Jis vyko visą savaitę. Ten buvau e, bendra pirmininkės ES e, dėrybų, dėrybų komandos bendra pirmininkis ir aš suvokiau, koks svarbus yra mums šis klausimas. Ir e, aš, kaip ir Lenkijos atstovas, galiu pasakyti, kad mes per gana trumpą laiką padarėme didelį žingsnį e, nuo, e, nuo tų, iš, traukdamėsi iš to, tų šalių grupės, kurios yra besivystančios į išsivyščiusių šalių grupę. Ir tai, kas įvyko Durbane, buvo lūžis globaliaus proceso kontekste. Mes nusprendėme įgyvendinti Durbano platformos e, sustarimus ir siekti bendro e, tarptautinio sustarimo Lenkijoje. Mes dirbsime toliau šiuo klausimu, renksime naująjį susitarimą, kuris apims 200 e, valstybių. Esu įsitikinęs, kad šis kelias e, e, baigsis Paryžiuje po dviejų metų, tai yra baigsis atitinkamų susitarimų. Ir mes darysime viską, kad taip ir įvyktų. Taigi, Lenkija nėra vienintelė šio e, proceso dalyvė. Lenkija, kuri nusprendė organizuoti iš klimato kaitos konferenciją, prisėmė atsakomybę E, rytų Europos grupėje, su kuria ji labai glaučiai bendradarbiauja. Taip pat turiu pasakyti, kad kai yra Varšuva e, praėjusiu metu gruodžio mėnesį tapo e, COP konferencijos organizatorė, mes pradėjome bendradarbiauti su Prancūzija ir išplėtėme bendradarbiavimą Peru ir Venezuelos dalyvavimu, tai yra klimato kaitos konferencijų kitomis organizacijomis, e, e, organizatorėmis, COP ir prie COP e, konferencijų organizatorėmis. Kaip COP19 vadovas aš kreipiausi į savo kolegas ministrus, kad visi konsultuotumėmės, rengdamėsi šiam renginiui. Taip pat man padėjo Lena Ek, kuri buvo nepamainoma padedant, e, spre, padedant spręsti nuostolių ir žalos problematiką. Taip pat ministras iš Suomijos mums labai padeda LULUCF e, klausimais, taip pat Danijos aplinkosaugos ministras Martin Lindegard sutiko organizuoti susitikimą dėl finansavimo Kopenhagoje. Taigi COP19 konferencijos pasirengimas, šiai konferencijai yra kolektyvinis darbas. Mums, mes čia kalbame apie europietišką projektą. Savo indėliais galime e, stiprinti bendradarbiavimą Tik taip pasiraitoja rankovės, bendradarbiaudami mes galime įgyvendinti šį stambų projektą, kuris įvyktų, būtų užbaigtas sėkmingai ir po dviejų metų mes galėtume pasiekti konkretaus sustarimo. Nuo šių metų pradžios vyksta labai intensyvios e, diskusijos su daugeliu valstybių. E, galiu minėti įvairiau, daugybę įvairių ministrus, kuriais man teko bendrauti. Ir E, dar prieš COP19 konferenciją dar apsilankysiu daugelyje valstybių. Ir e, Krokuvoje jau įvyko labai svarbus MEF susitikimas, e, kalbant, kalbėjomės, buvo, įvyko įvairių dėrybų partnerių pokalbis. Ir Varšuvoje įvyks ir prekop vadinamoji konferencija, kurioje kalbėsime apie pasirengimą būsimai konferencijai ir apie mūsų e, ambicijų įgyvendinimą, taip pat nuostolių ir žalos problematiką svarstysime. Prie COP pirmosiomis dienomis e, įvairių pasaulio įmonių atstovai susitiks ir su jais mes kalbėsime apie technologijas, apie uh, novatoriškas finansavimo mechanizmus ir apie tai, kokį vaidmenį pačios įmonės e, gali atlikti šiame procese. Prekop yra labai svarbi e, Varšuvos sutikimo įžanga. E, mes turime svarstyti įvairiausius klausimus, prisimti įvairius uždavinius, turime apsvarstyti paskutiniųjų klimato kaitos viršūnių sutikimų išdavas, rezultatus ir lauk, laukdami galutinių darbo rezultatų mes imsimės naujų iniciatyvų, bendradarbiaudami su kolegomis iš Peru ir Prancūzijos. Pavyzdžiui, kalbėsime apie tai, kas yra svarbu kiekvieno dėrybų žingsnio metu, kad galutinio e, pozityvaus rezultato pasiektumėme Prancūzijoje. 2015 metais įvyks COP konferencija Peru. Taigi turime parengti atitinkamą susitarimo e, tekstą iš anksto, o Varšuvoje e, turime numatyti ir e, nustatyti pagrindinius elementus, kuriais turės būti grindžiamas šis dokumentas. Kas yra svarbiausia, kas bus svarbiausi naujo sutarimo elementai? Visų pirma, tai to sutarimo universalus įgyvendinimas, taikymas visose valstybėse ne tik tai Europos Sąjungos ir valstybėse ar kai kuriuose kitose pasaulio valstybėse, kai buvo Kyoto protokolo atveju. Dėrybų metu turime taip pat galvoti apie tai, kad būtų sukurta pusiausvyra tarp klimato dėrybų ir vystimosi klausimų. Daugelis valstybių nebus pajėgios prisimti įsipareigojimų kurio, kurie sulėtins jų vystimasi ir susilpnins kovą su skurdu. Taigi mums reikia ieškoti naujos e, sustarimo formulės. E, Varšuvoje kreipsimės ir į verslą, kadangi būtent įmonės e, su, patiria ministrų sustarimų ir sprendimų padarinius. Būtent įmonės yra pirmose, pirmame kovos su klimato kaita frontoje, fronte. Mes taip pat kalbėsime ir apie padėtį miestuose, kadangi miestuose, urbanistinėse zonose gyvena daugiau kaip pusė pasaulio gyventojų ir iki 2050 metų ten gyvens 70 procentų visų pasaulio gyventojų. Todėl prisitaikymas prie klimato kaitos miestuose yra nepaprastai svarbus ir apie tai mes turime kalbėti. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti. NV komitetas, Europos parlamento komitetas, visuomet siekia, kad ES vaidintų svarbu vaidmenį derantis dėl klimato kaitos ir sprendžiančios klausimus. Dėl to norėčiau paprašyti, paremti mane šiuo labai svarbiu metu, kuris prasidės E, kur, kur, laiku, kuris prasidės Varšuvoje. Taip pat noriu pabrėžti, kad ES dažnai kritikuojama dėl nepakankamai aktyvių veiksmų klimato, e, kovos su klimato kaita finansavimo srityje. Dėl to labai svarbu, kad ES Varšuvoje pateiktų įtikinamą deklaraciją, kuri paremtų e, kovas klimato kaita. E, tai yra žaliasis klimato fondas ir pristaikymo prie e, klimato kaitos fondas yra labai svarbus čia elementai. Ir spaudimas iš jūsų pusės padėtų paspartinti dėrybas. Aš tikiuosi, kad kalbuosi, kalbuosi su jumis ne paskutinį kartą čia ir manau, kad toliau tęsime konstruktyvų dialogą ir abi pusės turės iš jo naudos. Visi turime bendrą tikslą, tai yra bendrą susitarimo tikslą, tai susitarimo, kuris inicijuojamas ES valstybių narių ir ten bus įgyvendinamas. Ačiū uždėmesi ir aš atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū ponui ministrui už šią įžangą. Dabar pradėkime diskusiją nuo koordinatorių. Galiu Jūs patikinti, kad e, iš tiesų darysime visokiojopą spaudimą šiame kontekste. Visi, mes, šis komitetas yra e, tuo tiesiog įžymus ir mes pateiksime rezoliuciją, kurioje pabrėšime viską, e, to spaudimo reikšmę ir taip pat apibrėšime, ko tikimės iš COP19 konferencijos. Mes taip pat nusiūsime į Varšuvą E, savo delegaciją, sustiksime su daugeliu e, konferencijos dalyvių, jūs minėjote ir e, įmonių atstovus, bet mums labai svarbios ir nevyriausybinės organizacijos, kadangi būtent jos prisideda prie informacijos viešinimo. Taigi jos taip pat svarbios kaip ir įmonės. Jūs paminėjote ir finansavimo klausimą, tai yra iš tiesų labai svarbus dalykas. Per praėjusią konferenciją buvo sužinota, jog e, finansavimas yra užtikrinamas tik tai kai kurių valstybių ir kai kuriems subjektams. Taigi tai yra nepakankama, nepatenkinama, mums reikia siekti visapusiško ir bendro visuotinio finansavimo. Reikia užtikrinti tokį finansavimą. Ir turime aiškiai parodyti visam pasauliui, ką konkrečiai Europa daro šioje srityje ir kaip ji finansuoja ir kad ji finansuoja ne vien atskiras šakas ar atskirus sektorius. Taigi dabar suteikiu žodį koordinatoriams. Kiekvienas koordinatorius turės porą minučių darb, e, klausimams. Dabar Pieta Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Zėba e, atsiprašo, kad negali dalyvauti, taigi aš kalbu jo vardu. Sveikinu panu ministrą atvykus pas mus. Iš tiesų, Lenkija yra labai draugiška šeimininkė. Aš dalyvavau konferencijoje Poznanėje 2008 metais ir džiaugiuosi, kad jūs e, šios klausimus sprendžiate labai e, aktyviai, angažuotai. Turiu pabrėžti, kad Lenkija turėtų imtis dar didesnių e, pastangų, sprendžiančios klausimus, kadangi Lenkija yra didelė valstybė ir joje yra e, labai svarbus, e, svarbus emisijų taršos klausimas ir čia Lenkijai dar reikia daug ką nuveikti. Lenkija 90 procentų energijos išteklių sudaro būtent anglis ir E, mes, e, tai yra, Lenkija būtent anglimi apsi, e, apsirūpindama šildosi ir jos energijos didžiai, didžiąją dalį būtent sudaro anglis ir didžioji dalis tos energijos yra importuojama, labai daugiausiai iš Rusijos. Kaip tą problemą kitina spręsti Lenkija ateityje ir kitas dalykas. E, lab, esu labai dėkingas, kad Lenkija sieks bendro visuotinio tarptautinio susitarimo e, klimato kaitos klausimais, tačiau norėčiau iškelti klausimą, kurį reikėtų svarstyti. Mes daugybę kartų kasdien klausėme savęs, ką daryti Europai, jeigu vis, prie jos neprisijungs visas pasaulis, nes Europa nebus pajėgi tų klausimų išspręsti viena. Norėčiau sužinoti, ar jūs ir jūsų kolegos yra pasiryžę pripažinti, kad negali, e, neįmanoma e, išspręsti problemos atskirai ir galbūt reikėtų e, nustoti tą daryti, jeigu matote, jog pritarimo nesulaukėte iš kitų pasaulio regionų ir galbūt reikia ieškoti kažkokių kitų sprendimų. Dėkuoju panui Lyzijai. Dabar jau Lainin, socialistų frakcijos vardu. Pone ministrė, Aš savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti ministrą atvykus į NV komitetą. Lenkijoje per penkerius metus bus COP konferencijos šeimininkė jau antrą kartą. Tai ypatingai ši šalis tampa atsidūrė dėmesio centre ir, kaip sakė Peter Lyze, Mes turime e, tam tikro tam tikro susirūpinimo dėl klimato kaitos politikos, dėl aplinkosaugos politikos e, Lenkijoje, kaip ji yra vykdoma. Mes, pavyzdžiui, žinome, jog ten yra problematiškos dvi šilumos jėgainės, kurios yra didelės stambios CO2 teršėjos. Aš tikiuosi, kad šis technologinis klausimas bus kažkaip išspręstas, kadangi jis yra tikrai problemiškas ir galbūt jis išspręstas jau COP metu. E, buvo kalbėta apie pasaulinio lygio klimato kaitos susitarimą, tai yra antrasis šansas, kuris atsiveria siekiančio susitarimo ir aš tikiuosi, kad juo bus pasinaudota, kadangi mes negalime sauliaisti e, dar kartą, e, kad būtų dar kartą nepasis, nepasiekta šio sutarimo. Tarp pramoninės valstybės, išsivyščiusios valstybės turi dar daugiau daryti šioje srityje ir man kyla klausimas, ar 20 procentų CO2 mažinimas yra paskutinysis e, e, mūsų E, siekis, galutinis mūsų siekis, mes žinome, jog to neužtenka, reikia nu, užsibriežti ambicingesnius tikslus, ES turėtų daryti daug daugiau negu tie, to, siekti to 20 procentų mažinimo. Kalbant apie finansavimą, mūsų kišenės yra gana tuščios, tai buvo konstatuota jau durba, ne dėl to reikia ieškoti e, minčių, iš kur gauti tos šimtą milijardų e, kadangi valstybių biudžetai yra tušti, e, galbūt per finansinių transakcijų mokestį ar kažką panašaus. E, Suomija, Švedija, Danija e, šioje vietoje galbūt kažko tikrai pasieks, tai yra puikia komanda, kuri gali generuoti tikrai puikių minčių. Ir Praėjusį kartą mm, konferencija buvo tikrai skausminga matyti, kaip ji, e, kaip ji sužlugo. Taigi šito negalime sauliaisti dar kartą pakartoti. Uh, Krisdėvis, ačiū. Malonu matyti Jūs, ministrė. Malonu matyti Jūs tokį pozityviai nusteikusi ir optimistiškai nusiteikusi. Aš norėčiau paklausti, kodėl Jūs esate toks optimistiškas? Gal iš detalių, diskusijų detalių panašu, kad dėrybos stringa dėl detalių, nėra lyderystės, o jūs sakote, kad yra bendras noras pasiekti susitarimo. Besivystančios valstybės Kinija, Indija. Anksčiau jų argumentas buvo štai koks. Jie nenori nieko aukoti tam, kad kadangi išgyvena vystim, vystimosi laikotarpį, kai vakarai jau išgyvenė yra tą laikotarpį ir išmetė CO2 daug per tą procesą. Taigi, kas pasikeitė nuo to laiko? Ar šalys yra pasirengusios e, aukoti daugiau tam, kad būtų pasiektas tas pasaulinis susitarimas? O dėl Junktinio Amerikos valstybių žinome, kad Baltieji rūmai nori siekti pažangos, tačiau taip pat žinome, kad nėra daugumos kongrese, kad būtų ratifikuojamas šis susitarimas. Taigi, vėlgi, kodėl jūs toks optimistiškas? Ačiū. Varguoja frakcija. Eikhaut. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, dėkoju, kad atvykote. Džiaugiuosi tai, ką Jūs pasakėte dėl privataus sektoriaus įtraukimo. Aš manau, kad šiame parlamente mes visuomet pripažinome, kad jeigu norime siekti tvarios ateities, turime įtraukti pramonę. Visi tam pritarė. Ir taip pat jūs teigiate, kad mums reikia įtraukti privatų į sektorių, reikalingas subalansuotas požiūris, viskas puiku, skamba gerai, bet pažvelgus į 12 bendrovių, kurios dabar remia Lenkijos pirmininkavimą, kaip jūs paskelbėte, Alės Metalė, Lenkijos bendrovė ir panašiai, man nesusidaro įspūdis, kad tas požiūris jau toks subalansuotas, tas pats pasakytina ir apie tarptautinį klimato viršūnių susitikimą, tarptautinis, tarptautinis anglių, tarptautinė anglių asociacija rengia šį renginį. Taigi pažvelgusi tai, ką jūs darote, nematau jokios pusiausviros. Bandant įtraukti privatų į sektorių, kuris nori siekti tvarios ateities. Viskas stringa pramonėje ir ką jūs ketinate padaryti tam, kad visi privatus investuotojai būtų įtraukiami į COP, kad COP būtų sėk, sėkmingas, subalansuotas. Tai reiškia ir kad ir tos bendrovės, kurios nori pereiti prie atsinaujančių šaltinių, prie žalesnės ateities, kad ir jos būtų įtraukiamos, nes kol kas, bent jau žvelgdamas į tai, kaip e, pirmininkauja Lenkija kopui, man netrodo, kad tas požiūris yra subalansuotas, o jūs teigiate, kad jis subalansuotas, taigi norėčiau daugiau išgirsti jūsų komentarų ir taip pat, kaip jūs numatote ateitį, Lenkijos ateitį 50 metams, nes Anglija turi, atsiprašau, Lenkija turi sumažinti savo emisijas iki minus 95 procentų. Ir dabar matome tarptautinę anglių asociaciją, jos paromą ir vien tik tai su tuo, ką žin, ar mes sugebėsime pasiekti to užsibriešto tikslo. Ana Rosbach. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu daniškai. Sveiki atvykę ministrė. Labai buvo įdomu išklausyti jūsų patirties e, Durbane. Jūs tada dalyvaujate kaip savo šalies ministras, ministrų lygmenių Durbano konferencijoje. Tačiau čia aš irgi nuo parlamento vykau į Durbaną. Ne visuomet yra malonu lankytis tokiuose susitikimuose, nes svarbiausi sprendimai priimami jūsų lygmenių, tai yra nacionalinių ministrų lygmenių. Ir nekarta įvairiuose COP susitikimuose mes gauname informaciją tik kartą ar du per dieną ir neturime galimybės dalyvauti rimtuose susitikimuose, kaip priimami rimti sprendimai. Ir tai tikrai labai trikdo ir neramina. Ir Ar Lenkija ketina kažką daugiau, kažkaip daugiau informuoti Europos parlamentą, leisti Europos parlamento nariams sėsti prie dėrybų? Ne vien tik tai gauti informaciją kartą ar du per dieną, bet dalyvauti rimtuose susitikimuose. Ir tiksliai žinoti, kas vyksta, nes jeigu nebus leista mums dalyvauti, tai norėčiau paklausti ministro nuomonės, ar jau nepaseno toks kop susitikimų modelis, ar netėjo laikas jo keisti. Nes iš principo čia sėdime, atstovaujame pusiai milijardo žmonių ir galime nusiųsti tik tai tris žmonės į tokius susitikimus. Ir tai atrodo keista, kai tuo tarpu mažos valstybės iš įvairių pasaulio vietų siunčia kur kas didesnės delegacijas. Tai man dėl to neramu ir mes, Europos parlamentas, tikrai esame labai įsitraukę šį procesą ir norėtumėme gauti galimybę kažką ir pasakyti tokiuose susitikimuose. Guo. Ja, vielen Dank. Ačiū, ponė Rospach, dabar guoja atstovė. Ponė Wills. Ačiū. Pone ministra, jūsų klimato kaitos tikslai mano frakcijos nuomonė nėra pakankamai ambicingi, kad būtų sustabdyta klimato kaita. Uh, besivystančios e, valstybės ypač patiria tos klimato kaitos e, padarinius, jos yra priklausomos nuo išsivyščiusių valstybių paramos ir ES, mano nuomonė, turi e, šiame procese dalyvauti bendrai, visuotinai, o ne tik atskiros jos šalis. Aš girdėjau, kad Lenkijos ekonomikos ministras pasiūlė kaip nors galbūt išvengti to klimato kaitos susitarimo tvirtinimo. Man įdomu, kokios, ką Lenkija tokiu atveju darytų, jeigu tai, tai būtų, būt, būtent to būtų siekiama iš Lenkijos pusės, nes mums reikia iš tiesų to 20 e, procentų tikslo didinimo, reikia mums jį daryti ambicingesnį, mums jisai nepriimtinas. Dabar ponas Šimanskis. Moje pytanie dotyczy przede wszystkim uzmysłowienia. Mano klausimas susijęs su štai kuo. Pone ministre. Kaipgi Lenkijos išlaidos buvo mažinamos pastaraisiais dešimtmečiais? Kai kalbame apie procentus, bet kai kalbame apie anglis, turime prisiminti, jog dabartinė energetikos pramonė atrodo gerokai e, stipriai kitaip negu e, prieš keletą dešimtmečių. Galbūt jūs galėtumėt mums papasakoti, kokios patirties pasisėmėte e, transformuojant tą ūkį Juk kalbame ne tik tai apie um, aplinką, aplinkosaugą, CO2 emisijas, bet ir kitas kit kliūtis e, plėtojant aplinkosaugos politiką. Pradžioje jūs sakėte labai svarbius ir įdomius dalykus, tačiau mano klausimas susijęs su tuo pasauliniu susitarimu, kuriuo jūs minėjote. Ar yra jau kokiu nors ženklų ar informacijos apie pasaulinio lygio žaidėjas kaip Junktinės valstijos, Kinija, Indija, kurios e, norėtų tą daryti. Europa nori būti, prisimti lyderės vaidmenį šiuo klausimu, ji vykdo labai dinamišką, svarbę politiką, tačiau turint omenyje dabartinę e, ūkio krizę, Europa gali likti vieniša, spręsdama šį klausimą. Europos parlamente taip pat susidaro įvairios koalicijos šio klausimu. Kokią kainą mums teks mokėti, nes e, Graikijos ar Ispanijos e, piliečio e, padėtis nelabai daug skiriasi nuo besivystančios valstybės žmonių padėties. Mes juk kalbame apie atskirų valstybių Uh, ypač tų, kurios e, patiria transformaciją konkurencingumą, konkurencinę padėtį. Ar jūs iš tiesų tikite tuo, kad 2015 metais Prancūzijoje bus pasiektas visuotinis pasaulinis susitarimas? Nes iš to, ką mes girdime dabar, negalime apie tai spręsti. Vargu, ar galime šito tikėtis. Dar keli kolegos, kuriems suteikiu žodį vienai minutiai. Pirmiausia, Karl Heinz Florence. Ačiū. Pone ministrė, puiku, kad jūs čia esate. Labai džiaugiuosi jūs matydamas dar kartą, nes aš jūs puikiai prisimenu, kai Durbane e, atvykote į Durbaną ir Europos delegacija mm, netrukus turėjo patirti e, žlugimą kai Lenkija pateikė EUS pasiūlymą. Buvo kilęs didžiulis samišis, kuris dabar galbūt jau kiek aprimės, tačiau jūs turbūt suprastė mane, e, kad aš e, stebiuosi, kad dur po Durbano Lenkija ir vėl yra konferencijos šeimininkė. Galbūt tai reiškia visai ką kitą, tai yra bandyma e, siekti naujos krypties. Tad norėčiau paklausti, kokie, kokie irgi būtų tie jūsų aktyvus ir inovatyvus indėliai e, ir, ir pastangos, jūs norite mažinti CO2, kurti naujas darbo vietas, pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas, apie tai jūs kalbate žiniasklaidoje, aš visą tai tam pritariu, tačiau kokie yra tie jūsų konkretus, aktyv, tas jūsų konkretus indėlis? Žinoma, aš negaliu tikėtis, kad Lenkija, kaip Junktinio karalystė ar, ar Vokietija e, atsisakys atominės energetikos, tačiau kaipgi jūs motivuosite kitas valstybės žengti į priekį ir tai, ko jūs dar neminėjote, Kyoto sutarimas yra nebegyvas. Mes turime e, naują sąveikos modelį, į kurį reikia reaguoti ir kokiegi jų būtų jūsų pasiūlymai. Dėkuoju dabar, ponė Sofija, vieną minutę. Euh, ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad jūs šiandien ir vėl atvykote pas mus, jeigu aš um, jūsų pasisakymą analizuoju taip, kad iš tikrųjų siekėte atvirumo politikos vertinant nuos perspektyvas ir man atrodo, kad konjunktūra mus irgi skatina eiti tuo keliu. Ačiū už tai. Jūs, aš norėčiau kalbėti apie vandenį. Vandenį, kuris yra tokia visuomet užmiršta matematika ir tarptautiniuose vadovų susitikimuose, išvadose. Tačiau vandens ištekliai yra vis prastesnės kokybės ir jų vis mažėja, o mums jų vis daugiau ir daugiau reikia, taigi išteklių mažėja ir kokybė mažėja dėl to, kad mes vis daugiau um, išmetame labiau užteršto vandens, nuotekos yra vis labiau užterštas. Ir um, noriu būtent pasakyti, kad vandenį reikėtų priskirti prie, priskirti prie retų išteklių. Aš tikiuosi, kad būtent jūs um, ta, toje konferencijoje, tame vadovų sutikime, būtent um, skirsite daug dėmesio šiam klausimui, nes tai tikrai yra prievolė pareiga už šiandien. Ir galvojant apie tarptautinį bendarbiavimą, aš noriu pasakyti, kad e, labai siekiu, kad čia parlamente būtų pasiūlytas teisės aktas um, tam, kad uh, nedidelė dalis iš e, pajamų iš vandens e, galėtų būti skirta e, neturtingoms valstybėms, kad būtų galima užtikrinti švaraus kerimo vandens tiekimą. Tai aš galvoju, ar Lenkijos ministras irgi pritartų tam, kad būtų galima dalį pajamų iš šio sektoriaus skirti besivystančioms valstybėms. Ačiū, Prenkorhola. Ačiū. Problema e, siekiant tarptautinio sutarimo yra ta, kad prieš daug metų jau didieji veikiai pasirinko kitokią strategiją nei Europą. Aš nesakau, kad jie nieko nedaro, bet tiesiog jie daro kitus dalykus. JAV, pavyzdžiui, efektyviau taiko savo mažinimo priemonės nei Europos Sąjunga ir ateitie tai dar efektyviau jie darys dėl skalūnų dujų. Ir galvojant apie išlakų ribas ir privalomus siektinus rodiklius, tai aišku nurodo gamybos visą lygį, bet jie nori savo ekonomiką, visą savo pramonę paversti CO2 išlakų nekuriančią pramonę. Tai iš tikrųjų toksai požiūris iš viršaus į apačią, kad būtų technologijos, investicijos į technologijas, į mokslo tyrimus, technologijų plėtrą. Aš matau, kad ir europiečiai dabar tampa pagrindinę kliūtimį sudaryti tarptautinį susitarimą. Mes esam tie užsispyrėliai. Tai ar jūs būtumėt pasirengęs permasyti, žinoma, mūsų strategiją. Mm, mes nebūsime turtingi ilgai, jeigu nepakeisime savo strategijos. Ir kai Florence pasakė, e, Kyoto negyvas, be, e, e, miręs yra protokolas, bet galbūt ir Europos modelis yra miręs. Dėkoju už jūsų stiprias mintis dabar, ponė Jubner. Ačiū. Pone ministrė, kaip ir kiekvienais metais Europos parlamentas parengė rezoliuciją šiuo klausimu, tą padarysime ir šiais metais. ITRE komiteto vardu e, turėjau galimybę dirbti prie šios rezoliucijos. Mums labai svarbus yra tarptautinis sustarimas. To sustarimo tikslai turi būti remiami visų dalyvaujančiųjų šiame procese Jeigu taip nebus, tuomet šis sustikimas net neš jokios naudos ir tuomet negalėsime kalbėti apie jokį bendradarbiavimą. Šiuo metu mes parengėme pasiūlymą, kuris mums sudaro galimybės bendradarbiauti ir sukonkretinti tuos tikslus. Tokiu būdu komisija, komitetas, mūsų ministrai galės geriau bendradarbiauti. Rezoliucija, kurią minėjau, kitą savaitę bus patvirtinta. Ir labai svarbu, kad ir kiti rodytų gerą valią. Todėl noriu paklausti, su kuo jūs kalbėsitės ir kokių rezultatų jau pasiekėte jūs. Minėjote dėrybas su kitais ministrais, tačiau mums reikia konkrečių rezultatų. Jeigu jų nebus, tuomet e, e, pati konferencijos pradžia jau bus klaidinga, neteisinga. Pirmininkas, dėkoju. Leidau kalbėti ilgiau. Buvau labai geras, tačiau daugiau nebeduosiu tiek daug laiko. Lindame Kevin. Mano klausimas labai paprastas. Iš Junktinių Amerikos valstybių prieš vasarą, vasarą girdėjome, kad jie nori keisti politiką ir labiau įsitraukti į šios procesus. Ar jūs pastebėjote kokiu tai pokyčiu JAV politikoje ir didesnio noro prisi, prisijungti prie mūsų? Liopaš. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė ministrė, kad atvykote šį rytą pas mus. Aš irgi buvau e, delegacijos narė, kuri vyko į Durbaną ir susidomėjimu klausiausi tai, ką jūs šiandien pasakėte, būtent, kad jūs labai rimtai sieksite tikslų kovai su klimato kaita ir tikitės, kad e, būtų pasiekti tie tikslai ir kad jie būtų apibriežti ir iki 15 e, metų aiškiai įvardinti. Europos parlamento įgaliojimai yra riboti, buvo riboti Durbane. Ar galėtumėte dabar mus patikinti, kad e, pirmininkaujant Lenkijai COP19 viskas bus kitaip ir kad jūs sieksite tikslų ir kad mes būsime labiau įtraukiami šios procesus. Ačiū. Kalbėtojų sąrašas baigėsi, bent jau šiame pirmajame raunde ir dabar ministras turi galimybę atsakyti į klausimus. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasiūlyti taip, to, tokį dalyką. Pirmiausia, e, nekalbėsiu ir neatsakysiu į klausimus, kurie yra specifiškai susiję su Lenkija. E, į juos atsakysiu vėliau, dabar norėčiau sustelkti į susitarimą. E, kuris turėtų būti visuotinis, tarptautinis ir pasirengimą konferencijai Varšuvoje ir į tai, kaip suprantu mūsų vaidmenį Varšuvoje. Ir būtent su tuo susiję buvo dauguma klausimų. Manau, kad tai yra labai svarbus sustikimas. Buvo klausta, kodėl esu taip optimistiškai nusiteikęs dėl sustikimo Paryžiuje rezultatų. Durbano darbo tvarkė man yra labai svarbi. Yra teigiama, kad 2012 metais dėrybos, e, e, antrojo raundo dėrybos turėjo būti pabaigtos ir 13 metais turi būti deramasi dėl e, visuotinių dėrybų. Ir 2005 metais e, turi būti priimtas visuotinis susitarimas, po, kuris turėtų būti įgyvendinamas po 2020 metų. Toks yra darb, tva, tokia darbo atvarkė, kuri buvo patvirtinta Durbane. Mes žinome, kad Durbane įvyko lūžis mes žinome, kad naujasis susitarimas turės galioti visiems. Toks yra skirtumas nuo senojo. Naujasis susitarimas turės būti taikomas visiems. Ką dar žinome? Žinome, kad naujasis susitarimas turės būti patvirtintas pagal tam tikras bendros tarimo taisyklės, dėl to reikia atsižvelgti į visus sustarimo elementus. Taip pat ir CVDA, taip pat dėl įsipareigojimų diferencijavimo ir dėl atskirų valstybių indėlio. Daugelis klausimų buvo susijęs su tuo, su nuostaba, kodėl aš taip teigiamai nusiteikęs dėl būsimo susitikimo. Na, visų pirma, turiu pasakyti, jog Lenkija šiame procese gali vaidinti labai ypatingą vaidmenį. Kadangi mūsų ekonominės transformacijos pradžia prasidėjo prieš 25 metus, taigi tas, ta, mes dar buvome besivystančių valstybių grupėje. Oficialiai mes esame išsivyščiusi valstybė. Dešimtajame dešimtmetyje mes prisijungėme prie e BPO, 2004-aisiais prisijungėme prie Europos Sąjungos, taigi iš vienos stovyklos perėjome į kitą ir suprantame abi stovyklas, abi pusės. Taigi galime tapti tiltu tarp abiejų pasaulių. Taip aš suvokiu savo vaidmenį. Dėl to ir esu taip optimistiškai nusiteikęs. Mes manome, kad esame pajėgus kalbėti, dėrėtis su kitais, prisimdami iššūkius, kurie kyla bendraujant su abie, abie, abiejomis pusėmis. Taip pat buvo pateikta klausimų dėl verslo, dėl pramonės atstovų, kurie taip pat turėtų dalyvauti mūsų konferencijoje. Buvo klausta ir dėl mūsų partnerių, kuriuos mes paminėjome savo interneto tinklalapyje. Tai yra partneriai, kurie mus paremė finansiškai rengiantis konferencijai. Tai nėra atskirų įmonių dalyvausiančių konferencijoje sąrašas, tai yra mūsų finansiškai pariemusių įmonių sąrašas. Tačiau pati idėja įtraukti į diskusijas įmonių atstovus susijusi su tuo, kad per pastaruosius 19 metų, kuomet dar galiojo senasis sustarimas, darybų partneriai nuolat sustikdavo su nevyriausybinėmis organizacijomis, buvo tariamasi, priimami sustarimai, tačiau situacija nesikeitė, misijos didėja, mūsų pramonė iškelia savo veiklą iš Europos ir tai nėra kelias, kuriuo turime eiti toliau. Jeigu nevyks dėrybos su įmonių vadovais pasauliniu lygiu, tuomet nieko nepasieksime, nes visada bus valstybių, kurios norės eiti savo keliu Ir dėl to ir toliau Europos pramonės įmonės savo veiklą kels į kitas valstybės iš Europos. Dėl to labai svarbu dėrėti su pramonės atstovais. Taip pat buvo pateikta klausimų dėl to, kaip Europa šiame kontekste turėtų apibriežti savo vaidmenį. Norėčiau pasakyti, kad Europa turi parengusi ypatingą pasiūlymą, tai yra ne 20, o 30 procentų mažinimo tikslą. Ir 2007 metais buvo jisai pateiktas. Tačiau to sąlyga yra visuotinis pasaulinis susitarimas. Taigi mes siūlome ne 20, o 30 procentų. Tačiau tai be abejo siejama su tam tikromis sąlygomis. Man susidaro įspūdis, kad jeigu mes tik tai norėsime rodyti gerą pavyzdį, to neužteks. Pavyzdžiui, prekybos dėrybų metu 2001 metais e, prasidėjo Dohos raundas ir e, suformulavome savo bendrą žemės ūkio politiką, atvėrėme savo ekonomiką išoriniam pasauliui ir tikėjomės, jog įvyks atitinkamos e, dėrybos, prekybos dėrybos. Tačiau e, e, tikėjomės, jog atitinkamai sureguliuosime ir savo paslaugų sritį, tačiau taip neįvyko. Ir žemės ūkio rinka Europoje yra atvira ir lygiai tą patį galima, to paties galime siekti ir dėrėdamiesi dėl klimato kaitos klausimų, problemų sprendimo. Klimato kaitos paketas buvo priimtas 2008 metais. Tačiau visos kitos valstybės nepriemė atitinkamų savo sprendimų. Šveicarija, Lichtensteinas ir gal dar keletas valstybių be Europos, šalia Europos dalyvaus e, šiame procese, priimdamos savo sprendimus. Tačiau tai yra pernelyg mažai, e, jeigu siekiame tokių tikslų, ambicingų tikslų pasaulinių lygmenių. Šiandieną turime tarsi nusipirkti kitų partnerių ramumą, ramybę, e, prisimdami dar didesnius įsipareigojimus patys, tačiau taip nėra teisingas kelias. Mums reikia kitokio mechanizmo, negu buvo Kyoto protokolas. Mums pasiekti rezultatai yra geri. Bent jau tokia yra mano nuomonė, tačiau, žinoma, e, turime ir amerikiečių perspektyvą šio klausimų požiūrį. Mm, abiejose Atlanto pusėse mes skirtingai vertiname energetikos politiką. Čia Europoje e, energetika yra labai brangi, tai yra e, ekonomikos transformacija, investicija skatinantis instrumentas. Tačiau dabar mes esame ūkinėje krizėje ir dėl to e, mums reikia ieškoti kažkokių kitų sprendimų. Kitoje Atlanto pusėje yra laikomasi požiūrio, jog energija turi būti pigi. Junktinės valstijos vis labiau atsinaujina, e, e, atnaujina savo pramonę. Mes tengiamės mažinti CO2 emisijas. Junktinėms valstijoms tai nėra svarbu. Ir šiandieną mūsų partneriai, e, prekybos ministrai abiejose Atlanto pusėse derasi dėl susita, su, laisvos prekybos susitarimo. Jeigu bus patvirtintas šis susitarimas, išsaugant tuos du skirtingus požiūrius, tuomet iš Europos pramonė ir toliau bėgs Taigi turime keisti savo mąstymą. Kodėl esu įsitikinęs, jog įmanoma pasiekti naują sustarimą. Dauguma ministrų, su kuriais kalbuosi, tikisi, kad 2020 metais bus priemonė, kuri bus veiksminga Visi mes to tikimės. Kaipgi turi atrodyti tas naujasis susitarimas? Mano nuomonė, aš remiuosi patirtimi susijusia su Kyoto 1 ir Kyoto 2 e, paketais, turi būti e, naujas susitarimas, kuris visiems partneriams, ministrams leistų grįžus namo ratifikuoti prieš tai prisimtus įsipareigojimus. Kyoto 1, e, Kyoto pirmojo paketo e, susitarimo patirtis rodo, jog pirmiausia buvo patvirtintas, priimtas tekstas, kuris vėliau, pažiūrėjau, jungtinių valstijų nebuvo ratifikuotas. Ir tai e, atnešė didelių problemų. Čia mes e, galbūt esame kiek vieniši, Europa yra vieniša šiame kontekste, tačiau yra tokios partnerės kaip Kazakstanas, Baltarusija, Rusija, Ukraina, kurios e, formaliai nėra paskelbusios veto šiam klausimui, šiam tekstui, tai yra turiuomenyje Kyoto 2 protokolą, tačiau jos jo tiesiog neratifikuos. Yra sudėtinga įtikinti vieną ar kitą ministrą Durbane vyko tikrai labai intensyvios dėrybos, kurios truko iki išnaktų. Tačiau svarbiausia yra tai, jog ateities sustarimas, tiki, kurį tikimės priimti Paryžiuje, visoms valstybėms turi būti pakankamai patrauklus, kad kiekvienos valstybės prezidentas ar parlamentas jį ratifikuotų ir jis pagaliau būtų įgyvendinamas. Ši priemonė turi būti paprasta ir įtraukianti visas šalis ir visas šalis, kurios vėliau norės prisijungti. Kaipgi viskas veikia jungtinių tautų kontekste? Jungtinės tautos veikia visai kitaip negu Europos Sąjunga. Europos sistemoje Europos komisija pateikia kokį nors pasiūlymą, sprendimą, tuomet Europos parlamentas diskutuoja dėl savo pozicijos, tuomet mes taryboje diskutuojame ir ieškome sprendimo. Ieškome kažkokio bendro vardiklio, e, kuris reikštų to proceso pabaigą. Ką visą tai reiškia? ES taryboje balsuojama pagal e, daugumos taisyklę. Čia, Europos parlamente, sprendimai priimami nepriklausomai nuo to, kas priklauso kokiai nacionaliniai, e, nepriklausomai nuo nacionalinės priklausomybės. Viskas priklauso nuo frakcijų pozicijų. Taigi mes e, e, par, parlamente nėra atsižvelgiama į atskirų valstybių poziciją. O kaipgi viskas atrodo jungtinėse tautose? Šioje organizacijoje jos nariai paskelbus veto arba mm, tiesiog nepageidaujant įgyvendinti dokumento tas tekstas tiesiog ir, ir nėra įgyvendinamas. Todėl mes turime ieškoti tokių sprendimų, kurie tam tikrą prasme būtų priimtini dėrybų partneriams grįžus į savo sostinės. Juk ten jiems reikės pristatyti šiuos sprendimus kaip savo pačių e, sprendimus. Taigi čia mes negalime nieko priversti. Mums reikia gana paprastos tarimo struktūros. Ir pabaigoje norėčiau dar kartą pakalbėti apie Paryžių datą 2015 metus. 2015 kovo mėnesį tekstas, būsimojo dokumento tekstas turės būti išverstas į visas oficialias kalbas. Antroje 2014 metų pusėje po generalinės jungtinių tautų generalinės asamblėjos susitikimo ir po rugsėjo mėnesio vadovų susitikimo turės egzistuoti dėrybų dokumentas, kuris būtų parengtas e, susitikimui Peru, Limoje. Pagrindinis e, pat, susi, susitarimo tekstas, jo pagrindas turi būti apsvarstytas prieš tai Varšuvoje. Priešingo atveju dėrybų tvarkaraščio negalėsime laikytis. Yra daugybė dalykų, kuriuos reikia apsvarstyti - finansavimo klausimai, nuostolių ir žalos klausimas. To tikisi ir mūsų partneriai, pavyzdžiui, besivystančios valstybės. Dėl kažko susitarę galėsime kažko pasiekti ir dėl paties susitarimo struktūros. Dėkoju. Ačiū panui ministrui už atsakymus į klausimus susijusius su COP. Parlamentas be abejo labai išsamei išanalizuos šios atsakymus ir visą esamą padėtį ir turimą informaciją ir visą tai atsispindės, mūsų pozicija atsispindės būsimame, e, būsimoje rezoliucijoje. Mums labai svarbus yra klausimai susijęs su ES, mums labai svarbus e, prekybos klausimas, backloading klausimas taip pat labai svarbus. Mes e, turėsime kalbėti šiais klausimais ir su taryba ir turėsime parodyti, kad kaip parlamentas esame pajėgus veikti, kad galėtume toliau žengti į priekį ir tą daryti kaip manoma sparčiau, kad Europa ir liktų lyderę šiame kontekste. Aš norėčiau Jums palinkėti neprarasti optimizmo ir COP konferencija Varšuvoje bus tikrai reikšmingas įvykis, kuriame bus e, nubrėžtos svarbios gairės, toliau dirbant Limoje ir pasiekiant puikių rezultatų Paryžiuje. Ir tikėkime, kad 2014 ar 2015 metais turėsime visuotinį e, susitarimą. Jūs čia tikrai prisimate labai svarbu, svarbę atsakomybę ir mes jūs visokiojopai remsime. Mes čia taip pat labai svarbus veikėjas, kadangi turėsime šį sustarimą, jeigu jisai bus ratifikuoti. Ir be abejo, mums labai svarbu, kad mes būtume nuolat informuojami, kadangi galų gale, kaip jau sakiau, būtent parlamentas turės ratifikuoti, pasakyti taip ar ne visam šiam darbui ir jo galutiniam rezultatui. Dėkoju, kad buvote pas mus ir labai mielai norėčiau jūs pakviesti e, sudalyvauti, e, būčiau galėjęs pakviesti jūs sudalyvauti ir antrajame diskusijų raunde, tačiau tam pritruko laiko. Dėkoju.